sustarimo įgyvendinimą, apie tai, kas vyksta regione. Aš pats savaitgalį lankiausi Kijeve, kalbėjausi su prezidentu ir kitais oficialiais asmenimis. Jūs puikiai suprantate, kaip sunku visuomeniai dalyvauti reformų procesuose ir taip pat e, dirbti karo sąlygomis, kad tik mes pasikalbėjome apie tai, kad parlamentui nepriimtina tai, kas atsitiko su Savčenko. Teismo sprendimui mes negalime pritarti, negalime su juo sutikti, kadangi jis nepagristas teisė. Ir jeigu jūs man pritarsite, aš norėčiau pasiūlyti protestuoti prieš šitą teismo sprendimą ir aš tikiuosi, kad taip, taip galvoja ir parlamento pirmininkas. Matau, kad niekas neprieštarauja, taigi mes vadovaudomėsi jūsų nuomonę taip ir pasielgsime. Ar kas nors norėtų ką nors pridurti dėl darbo tvarkės? iš karto mes e, pasikeisime nuomonėmis su Cačeva, Bulgarijos parlamento atstove ir Pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso parlamentinės asamblėjos e, nare. Dėkuoju, asamblėjos pirmininkė, dėkuoju, kad jūs atvykote pas mus. Mes Europos tarybos parlamentės asamblėjos kontekste buvome susitikę. Taip pat e, e, SPU e, kontekste kalbėjome apie tai, kad Europos parlamentai įvairiais formatais bendradarbiautų, bendradarbiautų siekiant suvienyti mūsų jėgas stiprinant institucijas ir plėtojant demokratiją. Daug yra daroma, tačiau šitas darbas nėra derinimas, derinamas, todėl visomis turimomis priemonėmis valstybėse narėse mes suvienyje jėgas galėtume daug daugiau pasiekti. Todėl malonu susitikti su jumis, padiskutuoti ir galbūt iki vasaros mums pavyks organizuoti bendrą susitikimą su uh, Europos e, tarybos ir EBPU valstybių parlamentų atstovais. Taigi, dėkoju, kad atvykote ir jums suteikiu žodį. Ačiū kolega Brok, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Europos užsienio reikalų komiteto nariai, gerbiami parlamento nariai, kolegos iš nacionalinių parlamentų. Pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso parlamentinės asamblėjos nariai. Dėkuoju už galimybę pakalbėti apie jūs apie pietryčių Europos e, situaciją. Šiame parlamente, kalbėdami apie politinius klausimus, mes turėtume visuomet turėti omenyje iššūkius ir užduotis. Pietryčių Europoje nepakankama, nepakankamas politinis stabilumas dėl to, kad susidurime su migracijos krize šiame regione, valstybės negali vienos įveikti tų iššūkių, kurie joms kyla. Būtent dėl to išgirsime balsų politiškai izoliuotis ir tokių balsų tampa vis daugiau, atsiranda vis daugiau. Aš mūsų parlamentės asamblėjos narių nuomonė, vadovaudamasi galvoju, kad pietričių Europos valstybės ir ne tik tai šio regiono valstybės susiduria su dideliais iššūkais. Šit tos rizikos ir šitie iššūkiai kyla dėl mm, Jodosios jūros Šiaurės Afrikos regione, Viduržėmio jūros regione vykstančių pokyčių. Todėl mes turėtume pagalvoti, kaip efektyviau atsiliepti į šiuos iššūkius. Pirmiausia, aš kalbėjau apie kylančius iššūkius šiame regione. Tačiau galbūt pažvelgime pozityviau ir pagalvokime apie e, ateitį. Šita mūsų parlamentinė asamblėja buvo įsteigta 14 metų gegužės mėnesį. Tuo metu šitas bendradarbiavimas buvo formalizuotas, buvo pasirašyta šios asamblėjos stengimo, steigimo deklaraciją ir po to buvo kuriamos kitos šio parlamentinio bendradarbiavimo struktūros. Mums buvo labai svarbu institucionalizuoti mūsų bendradarbiavimą su ES institucijomis ir ypač su Europos parlamentu, kadangi mes esame parlamentarinė asamblėja geografiškai vertinant, mūsų atstovaujamame regione yra valstybės, kurių ryšiai su ES institucijomis yra skirtingos. Pavyzdžiui, Graikija, Rumunija, Bulgarija yra valstybės narės, tačiau kitos šio regiono valstybės ir asamblėjos valstybės yra potencialios valstybės kandidatės yra ir dar viena valstybių grupė, tai yra plėtros valstybės. Todėl pirmiausia reikėtų vadovautis visoms valstybėms mūsų dokumentuose tvirtintais įsipareigojimais. Svarbu kurti bendradarbiavimo formas ir mechanizmus leidžiančius geriau bendradarbiauti ateityje ir keistis gerąją praktiką. Reikia tęsti bendradarbiavimą ateityje. Šiandien mes turime pasikeisti informaciją apie įvykius šiame regione. Mes turime pagalvoti apie veiksmingesnį institucinį bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti už jau vykstantį, vykstantį bendradarbiavimo parlamentinės asamblėjos kontekste. Norėčiau padėkoti parlamentui už jo pagalbą. Ir reikėtų nepamiršti, kad mes iš esmės vienodai vertiname esminius klausimus ir suprantame, kad reikalinga vieninga politika skatinanti mūsų bendradarbiavimą. Nesvarbu, koks dokumentas būtų priimtinas, priimtas, jisai problemų neišspręs, tačiau bendradarbiavimo dokumentuose turėtų būti nubriežtos pagrindinės mūsų politikos kryptis, taip pat išryškinti mūsų regiono matomumą ES institucijose. Graikija, Rumunija, Turkija, Bosnija, Hercegovina, Moldova ir Kosovas yra šios asamblėjos narės Serbija ir Makedonija šiuo metu įgyven vykdo rinkiminės kampanijas. Šių valstybių kolegos tikiuosi dalyvaus diskusijoje ir išreikš savo nuomonę apie šio bendradarbiavimo naudą ir apie mūsų asamblėjos bendradarbiavimo su parlamentu perspektyvas. Aš kaip šios asamblėjos e, e, pirmininkė norėčiau paminėti svarbes temas, kurias vertėtų paminėti šioje diskusijoje. Svarbiausias dalykas, mano manimu, kad yra migracinis spaudimas, kurį patiria mūsų regionas. Tas uh, spaudimas yra grėsmė visam regionui. Ir mūsų diskusijoje reikėtų pakalbėti apie būtinybę suformuluoti bendrą požiūrį į šios problemos sprendimą. Galvodami apie problemos sprendimo kelius turime vadovautis ES teisės aktais. Mano manimu svarbu taipogi šio regiono valstybėms užtikrinti griežtą ES išorių sienų kontrolę, nepamirštant praeities įsipareigojimų ir taip pat pasirašant readmisijos sutartis. Mes parlamentinės asamblėjos narės, manome, kad praėjusią savaitę mm, pasirašytas sustarimas su Turkija yra labai perspektyvus, tačiau dar reikės nuveikti ilgą kelią, kol bus suderintos teisės nuostatos, kol bus užtikrindama tama, nama, nacionalinės ir tarptautinės teisės savoka. Mes pasisakome už bendrą migracijos politiką, kuriai nematome alternatyvų mūsų parlamentinė asamblėja kaip regioninis formas mato būtent mano minėtus iššūkius. Tačiau šitas prioritetas yra svarbus ne tik tai Bulgarijai, bet ir visai parlamentiniai asamblėjai. Labai svarbu nutiesti sąsajas tarp valstybių narių, nutiesti e, infrastruktūros ir energetikos bei transporto jungtis. Šis klausimas ir toliau išlieka mūsų veiklos darbo tvarkėje. Šioje srityje, imdamiesi priemonių, mes galvojame apie užimtumo, ypač jaunimo užimtumo skatinimą taip pat galvojame apie visų regiono valstybių klėstėjimą. Prieš dviejus metus mūsų ekonomikos komitet, ekonomikos infrastruktūros ir, in, ir energetikos komitetas nagrinėjo visus šiuos klausimus, buvo priimti pranešimai, ataskaitos, rezoliucijos jau buvo įvertinami parlamento komisijos ir tarybos priimti teisės aktai, buvo atkreiptas dėmesys į energetikos rinkos liberalizavimo poreikį, į energijos suvartojimo veiksmingumo skatinimą, diversifikaciją mūsų regione užsitikrinant energijos šaltiniais. Aš taip pat norėčiau paminėti ir kitą labai svarbę temą, kuri yra mūsų darbo tvarkėje. Tai būtinybė parlamentiniai asamblėjai tapti Europos integracijos varikliu šio regiono valstybėms, kadangi viso šio regiono valstybės siekia turėti europinę perspektyvą. Aš jau minėjau, kad artinimosi prie ES e, lygis yra skirtingas. Vienos valstybės esančios valstybės, esančios ES dalinasi savo patirtimi su tomis, kurios siekia e, prisijungti prie ES. Tačiau Labai svarbu įdėti pastangų ir mūsų parlamentiniai asamblėjai, ir Europos parlamentui, ir taip pat užsienio reikalų komitetui, įtikinant visas valstybės, kad geriau bendradarbiaudami mes surasime pačius tinkamiausius bendradarbiavimo būtus. Aš kaip parlamentinės asamblėjos pirmininkė pasiūliau priimti susitarimą. Susitarimą pasirinkome, pasirinkome dėl to, kad vadovavome savo veiklos taisyklėmis. Ir nesvarbu, kaip pavadintume šitą dokumentą ketinimų protokolu ar susitarimu, svarbu, kad šitas dokumentas numatytų politikos kryptis ir nustatytų pastovaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ateityje perspektyvas. Kolega Brok, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atsakėte į mano laišką, kurį atsintėme e, rudenį kongreso Sofijoje metu. Ir šiame laiške mes siūlėme įtvirtinti mūsų e, bendradarbiavimą. Šiuo metu bendradarbiavimas vyksta organizuojant bendras parlamentinė, parlamentinės sesijas, keičiantis patirtimi. Tačiau aš manyčiau, kad įteisinant, įtvirtinant bendradarbiavimą būtų žengtas dar vienas žingsnis, stiprinant bendradarbiavimą su Pietričio Europos valstybėmis ir siekiant, kad ateityje E, parlamento ekspertų pagalba padėtų iš esmės bendradarbiauti, kadangi šis bendradarbiavimas labai svarbus visoms šio regiono valstybėms ir visiems šių valstybių piliečiams. Savo kalbos pradžioje aš išreiškiau E, susirūpinimą dėl iššūkių, su kuriais susiduria mūsų regionas. O dabar baigti norėčiau optimistinę gaidą. Visos parlamentinės asamblėjos valstybės narės tiki, kad nėra alternatyvos europiniai perspektyvai. Todėl mes tikimės iš ES institucijų kad jos e, e, patenkins šio regiono valstybių lūkesčius. Nesvarbu, ar tai yra plėtros valstybės, ar tos valstybės, kurios rengiasi stoti į ES, kad jos keisis gerąją praktiką pačiose pradinėse bendradarbiavimo stadijose. Šitas tie mainai turi būti e, pagalbinė priemonė stiprinti demokratiją, įstatymų viršinybę ir skatinti ekonomikos augimą, kuris yra reikalingas visoms šio regiono valstybėms. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už galimybę atvykti su Jumis ir pasikeisti nuomonėmis šiame komitete. Dėkuoju. Labai ačiū ponė pirmininkė, už jūsų pristatytą žinę, kuri mus nuteikia džiugiai. Pirmasis dabar kalbės pons Kovačios. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, ponė Cačiova. Noriu pasveikinti Jūs Europos parlamento užsienio reikalų komitete. Turintumėne, kad Jūs pirmininkavote pietričių Europos bendravimo procesui, tai jūs teisi, teikdama, kad labai svarbu keistis mūsų institucijoms sukaupta teigiama patirtimi ir tokiu būdu pagerinti priimamus sprendimus. Bendradarbiavimas Europos pietryčiuose yra labai svarbus, nes jis padeda regiono šalims įveikti praeities e, neigiamą palikimą. Ir šis bendravimas padeda stabilizuoti padėtį jose. Visos jūsų minėtos bendradavimo ir memorandumo ir susitarimo su Europos parlamentu pasirašymo galimybės yra labai svarbios, nes e, šiuose dokumentuose ir šiuose mintyse yra atspindimi mūsų svarbiausia tikslai, tačiau kadangi dalyvauju ir daugiau jūsų delegacijos narių, noriu užduoti tokį galbūt netiesioginį klausimą. Mane domina bendradarbiavimas tarp verslo struktūrų, nes visos šios šalis, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą, šiuo metu Yra labai daug e, prisikūrusios įvairių kliučių bendradarbiavimui tarpusoje, pavyzdžiui, tarp e, mobilaus ryšio operatorių. Vyksta didžiulė konkurencija, puikiai žinote, kad e, keliaudami į užsienį, norėdami naudotis savo mobiliojų telefonu, jūs turite mokėti didžiulius tarptinklinio ryšio mokesčius, lyg keliautumėte kur nors į kitą pasaulio pusę, į kokią nors Tasmaniją. Taigi, aš manau, kad būtent šioje srityje, bendros skaitmės rinkos srityje, reikėtų naujų teisės aktų. Žinau, kad e, ryšių bendrovės e, tam priešinasi, tačiau tai būtų didžiulis žingsnis į priekį regionio bendradarbiavimo linkme. Taigi norėčiau palinkėti, kad bendradarbiavimo procesas vyktų kuo sėkmingiau ir tikrai galite tikėtis mūsų pagalbos ir paramos siekiančio tikslo. Ačiū. Labai ačiū pirmininkė, sako ponas Silvan Orden. Aš noriu pasisveikinti su ponė Cačiava, ypač turint omenyje, kad aš e, anksčiau esu rengęs pranešimą dėl Bulgarijos pažangos. Vertindamas e, jūsų parlamentinės asamblėjos 13 e, narių, turiu konstatuoti, kad 7 iš jų nepriklauso Europos Sąjungai šiuo metu. Ir jums yra labai svarbu užtikrinti stabilumą regione ir gerus kaimininius santykius, tačiau taip pat spręsti ir susikaupusias problemas, kai kurias iš jų mes prieš kelias dienas šiame komitete svarstėme, svarstydami bendradarbiavimo ir vertinimo mechanizmą susijusiu su padėtimi Bulgarijoje, Rumunijoje, su nusikalstamumu, su teismų sistemos reforma ir kitais panašiais klausimais. Man atrodo, kad jis sieja iš tiesų vieną esminio pobūdžio problemą, tai yra energetinis saugumas ir priklausomybė daugelio regiono šalių nuo vieno stambiausio energijos išteklių tiekėjo, ypač gamtinių dujų Taip pat paminėčiau ir nelegalę prekybą ginklais, e, kuri yra labai rimta problema šio regiono šalyse ir tie nelegalus ginklai dažnai parduodami vakarų Europoje. Žinot, nu, žinoma, jūs patie minėjote, tai yra pabėgėlių problema, kuri sukėlė ypač didelę krizę toje Europos dalyje, kurią jūs atstovaujate. Būtų įdomu sužinoti, kokiu mastu jūs sugebate susitarti dėl tų priemonių, kurių būtina imtis tam, kad ši didžiulio masto problema būtų išspręsta. Ar jūs manote, kad ES ir tarptautinė teisė čia jums padeda? Galbūt ne. Ypač sprendžiant būt, būtent šią krizę nes e, daugelis mano, kad e, būtų e, galbūt laikas peržiūrėti pabėgėlių konvencijos nuostatas, taip pat Europos žmogaus teisų konvencija, kurios nuostatomis remdamėsi mes bandome spręsti daugumos Europą atvykstančių pabėgėlių problemas, nors jie iš tiesų dauguma jų yra ekonominiai imigrantai, ypač turint omenyje, kad dauguma iš jų yra atvykę iš dviejų šalių, kurios priklauso jūsų asamblėjai, tai yra Kosovas ir Albanija, man atrodo, kas 70 tūkstančių iš Kosovo ir 60 tūkstančių iš Albanijos tokių ekonominių migrantų yra. Taigi noriu paklausti, ar turite mechanizmų, kurios pasitelkę galėtume iš esmės tas problemas išspręsti. Gerimas pirmininkė Brokai, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame posėdėje ir pasikeisti nuomonėmis apie susitarimą tarp Pietų Europos bendrabiavimo tarybos ir Europos parlamento. Tos diskusijos ir renginiai, kurie buvo suorganizuoti, iš tiesų turės prisidėti prie parlamentinės asamblėjos veiklos tolesnio konsolidavimo, atsiras parlamentinių diskusijų platforma ir regiono valstybės galės glaudžiau tarpusavėje bendradarbiauti, bus pašalintos atitinkamos kliūtis bendradarbiauti tarpusavėje, bus galima rimčiau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Toks bendradarbiavimo tarp parlamentinės asamblės, darbiavimo tarybos, Europos parlamento institucionalizavimas taip pat e, paskatins e, ir mūsų bendrą europinę integraciją. Asociacijos procesas tokiu būdu taip pat vyks greičiau ir bus galima uh, greičiau suderinti mūsų valstybėse galiojančius teisės aktus su ES teisynu, tinkamiau juos įgyvendinti. Norėčiau tarti keletą žodžių apie padėtį Moldovos Respublikoje. Mūsų šalyje daugiausiai dėmesio skiriama prioritetinėms e, reformų sritims, e, kas atitinka piliečių lūkesčius ir ES rekomendacijas, į kurias uh, taip pat atsižvelgia ir 2016 metų vasario 15 dienos užsiekalų tarybos išvados, kuriuose kalbama apie padėtį Moldovoje. Svarbiausios sritis buvo nustatytos atitinkamais Kišiniovo vyriausybės nutarimais, vykdant šį reformų ir šalies modernizavimo procesą labai svarbu išvengti anksčiau daromų arba darytų klaidų. Ir e, Kišinio vyriausybė ir toliau tikisi ES paramos šiame kelyje. Svarbiausi šiandien aptariamo susitarimo principai padės e, bedarbiavimo taryboje dalyvaujančiams šalims atitinkamai pagerinti energetikos infrastruktūrą tam, kad būtų galima išvengti krizių, nuo kurių šiuo metu kenčia regiono valstybės, tokiu būdu sustiprės demokratija, pagarba žmogaus teisėms. Dar vienas svarbus dalykas yra susijęs su, su atitinkamu demokratinių institucijų stiprinimu šiuose šalyse. Kalbant apie mano šalį, galiu Jūs patikinti, kad Kišiniovo parlamentas ir vyriausybė yra nusiteikusios e, imtis konkrečių priemonių tam, <clears throat> kad būtų galima pasinaudoti visomis e, bendradarbiavimo e, šios platformos kontekste galimybėmis, taip pat skatinti ir ekonominį bendradarbiavimą su ES, kuris tikrai yra naudingas mūsų šalies piliečiams. Ačiū už galimybę šiandien pasisakyti jūsų posėdį ir už paramą mano šalį. Tikiuosi, kad ši platforma tikrai bus labai naudinga visiems, skatinant bendradarbiavimą, bus naudinga tiek parlamentiniai asamblėjai, tiek ir jos valstybių narių piliečiams. Ačiū dar kartą uždėmesi. Dankeschön. <laughs> ähm, ich werde auf in Rumänisch reden. Äh, stimați colegi. Ačiū. <laughs> Mėly kolegos, norėčiau pakalbėti svarbiausių šiandien svarstamų klausimų. Mes susidurėme su neregėto masto pabėgėlių krize. Europoje. 2009 metais buvo paskelbta ataskaita dėl to, kaip Eurodak reglamento nuostatos yra vykdomos. Ten buvo parašyta, kad <clears throat> pagernus nuostatas pakeitus būtų galima sistemą padaryti veiksmingesnę ir būtų galima įspręsti problemas ypač susijusias su nelegalių migrantų antplūdžiu. Tokia buvo situacija 2009-aisiais. Šiandien, na, šiandienos situacija tuo metu tikrai nebuvo galima jos tokios įsivaizduoti, kaip yra dabar, todėl būtina atitinkamai reaguoti, pakeisti ES lygių teisės aktus. Noriu pateikti tam konkretų pasiūlymą. Šiandien, norint gauti politinį prieglopstį ir pabėgėlio statusą, reikia susitarti dėl taisyklių, kurios galiotų visiems suteikiant nuolatinio pabėgėlio statusą ir dėl kitų taisyklių, kurios turėtų būti taikomas atsižvelgiant į dabartinę padėtį Sirijoje. Ir e, tokiu būdu valstybės narės Europos Sąjunga galėtų suteikti Sirijos pabėgėliams laikiną prieglobstį. Tačiau aš manau, kad taip elgtis nebūtų tinkama tinkamiau būtų leisti valstybėms narėms pirmiausiai sureaguoti suteikiant laikino pabėgėlio status arba laikiną prieglopsti ir po to išnagrinėjus kiekvieną prašymą atskirai būtų galima suteikti nuolatinio pabėgėlio statusą ir nuolatinį prieglopstį. Tam reikėtų pakeisti galiojančius ES teisės aktus, ES, ES parlamentas galėtų čia greitai sureaguoti ir priimti greitus sprendimus. Mūsų pirmininkė jau atkreipė dėmesį į tai, kad Bulgarijoje šiuo metu yra rengiami atitinkami pasiūlymai ir mes Rumunijoje taip pat e, atitinkamus pasiūlymus rengiam. Rumunijos prezidentas Johanis yra pareiškęs, kad e, reikia atnaujinti galiojančius teisės aktus ir tik tokiu būdu mes galėsime sąžingai ir teisingai šią problemą išspręsti, nes svarbu užtikrinti, kad asmenys, kuriems reikia prieglopščio, jį gautų, tačiau neteisinga ir nesažininga yra suteikti prieglopsti pateikus suklastotus arba melagingus duomenys. Aš noriu pasakyti, kad ES turi nedėlsdama į šią problemą reaguoti. Ačiū. Ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή... Ačiū, ponė pirmininkė. Στην αρχή μιας... Mes džiaugiamės šiandienos posėdžių, kuriame galime nagrinėti Pietričio Europos bendradarbiavimo procesą. Mes džiaugiamės šiuo puikiu bendradarbiavimu tarp šių šalių ir Europos parlamento. ir būtent visų pietričio Europos bendradarbiavimo procesu. Mes visuomet rėmėme pastangas šioje srityje. Ir žinoma, kad Europos Sąjungoje šiuo metu vyksta beprecedentinė krizė visose lygiuose, tai yra migracijos srityje, vyksta pabėgėlių krizė, pati blogiausia po antrojo pasaulinio karo. Ir Europos Sąjunga turi ginti savo teisės sąrangą, žmogaus teisės, teisės viršenybės principą, arba mes turėsime taikyti kitokį požiūrį, kuomet paprasčiausiai kiekviena valstybė žiūrės tik tai savo pačios interesų ir uždarys savo valstybių sienas. Kita vertus, mes turėtume turėti bendrą požiūrį, kuomet galėtume susidoroti su krize. Ši krizė mus smalgia ir galiausiai mus tiesiog uždusins. Taigi, tokios vienašališkos, tokie vienašališki veiksmai, kaip šalių sienų uždarimas, nėra tinkamas sprendimas. Pavyzdžiui, mano šalyje, Graikijoje, yra daugybė tiesiog įstrigusių žmonių atsidūrusio klavietėje Nepaisant susitarimo, kurį pasirašė ES ir Turkija, mes aišku turėsime dirbti sunkiai ir sparčiai tam, kad įgyvendintume ES teisinės susitarimus. Aš esu dėl to įsitikinusi. Dar rugsėjo mėnesį praėjusiais metais buvo pasiektas susitarimas dėl dešimčių tūkstančių pabėgėlių perkelimo į valstybės narės ES. Iki šiol tik apie 2000 iš jų buvo perkelti. Taigi, baigdama galiu pasakyti, jog Graikijos išorės sienas yra ir ES išorės sienos. Veiksminga sienų stebėsena, sienų priežiūra reiškia, jog mes turime įgyvendinti iki šiol priimtus sprendimus tam, kad sumažintume migrantų srautus. To pasakoje turime užtikrinti pusiausvyrą tarp būtinybės prižiūrėti sienų kontrolę ir migrantų negražinimo principo pagal ES teisinę sąrangą bei prieglopščio nuostatas. Kalbant apie šalių jūrų sienas, mes sveikiname komisijos sustarimą dėl Europos sienos ir pakrantės nustatymo. Dėkoju. Dėkoju. Parlamentas tą jau siūlė prieš 15 metų, tačiau komisija ir taryba, žinoma, vėluoja visada. Dabar Turkijos atstovas Kavuzoklu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın gelecek perspektifi açısından. Dėkoju, ponia pirmininkė. Tikimės, kad e, sulauksime gerų perspektyvų, na, o kalbant apie konkrečius rezultatus, kurių turime pasiekti, aišku, kad ši parlamentinė asamblėja, e, bendradarbiaujant su Pietričių Europą, e, visų pirma siekia integracijos su Europos Sąjunga ir trokšta įgyvendinti susitarimus, kurie buvo pasirašyti su Europos Sąjunga šioje srityje. Žinoma, kad pabėgėlių krizė čia jau buvo paminėta. Aš apie tai jau nekalbėsiu, aš kalbėsiu kitą tema, kitų aspektų. Būtent e, kai kurios valstybės narės dalyvaujančios šioje bendradarbiavimo asamblėjoje yra ES valstybės narės, kitos yra kandidatės, na, o kitos dar tik tai norėtų stoti į Europos Sąjungą. Todėl, aišku, kad visose tose valstybėse būtina užtikrinti politinį stabilumą tam, kad būtų išvengta kitų politinių konfliktų ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų integracija į ES būtų pasiekta kaip galima greičiau. Būtina užtikrinti laisvą judėjimą dar prieš stojimą į ES. Štai ką norėjau paminėti kol kas. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pietričių Europos bendradarbiavimo proceso pirmininkės pasisakymu. Tai yra svarbi iniciatyva bendradarbiauti tų regionų šalių parlamentams. Aišku, kad išlieka daugybė iššūkių ir tam mums yra reikalingas parlamentinis bendradarbiavimas bei dialogas visose šiose pietričio Europos valstybėse. Toks bendradarbiavimas yra puikus regioninio bendradarbiavimo pavyzdys ir padeda praktiškai įgyvendinti ES integraciją. Kalbant apie Europos parlamentą, mes skiriame didžiulę svarbą tam, kad įtrauktume šių valstybių parlamentus į dialogą, diskutuojant visais šiais svarbiais klausimais. Taip pat parlamentinės E, pietričių Europos bendradarbiavimo valstybių vaidmuo prisideda prie Europos plėtros proceso kokybės. Europos parlamento nariai nuolat reguliariai dalyvauja tarp parlamentinėme dialoge, visą tai vyksta struktūruotai, kartu su atskiromis šio regiono valstybėmis. E, daugelis pietričių Europos bendradarbiavimo proceso valstybių nuolat dalyvauja šiuose susitikimuose. Aš džiaugiuosi, galimo glaudesnio bendradarbiavimo idėją su pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso valstybėmis. Bet užuot formalizavę santykius, mes turėtume ir aš rekomenduočiau tęsti lankstesnės bendradarbiavimo formas, būtent tokias kaip nuolatinės diskusijos, svarbiausiai sustojimo į ES klausimais, ad hoc Europos parlamento narių susitikimais su šio regiono valstybėmis. Yra daugybė galimybių ir aš sakyčiau, jog tokio pobūdžio bendradarbiavimas geriausiai pasitarnautų mūsų visų interesams. Dėkoju. Dankeschön, Herr Brock. Uh, I'll speak in English. Dėkuoju, ponia Brokai, aš kalbėsiu angliškai, nes neturime vertimo iš albanų kalbos. Uh, vertėjas daro pastabą, jog iš tikrųjų vyksta vertimas iš albanų kalbos. Taigi, mes džiaugiamės bendradarbiavimo su Pietričio Europos bendradarbiavimo proceso asamblėje. Mes e, sustiprinome bendradarbiavimą keliose srityse, tokiuose kaip saugumas, bei kitose srityse. E, pirmininkaujantį Bulgariją ypač džiaugiasi tuo, jog galime dalyvauti Europos parlamente bei užsienio reikalų komiteto diskusijose. Mes taip pat diskutuojame apie tai, kur surenkti nuolatinio sekretoriato būstinę, tačiau manau, jog e, lengviausia tokią vietą būtų pasirinkti Briuselį. Na, bet mes dar tai išspręsime. Taip pat negaliu nepaminėti to dalyko, kurį jūs čia taip pat aptarinėjate, būtent e, pabėgėlių krizės. Norėčiau padėkoti Turkijai bei Europos Sąjungai tam, kad praėjusį ketvirtadienį, už tai, kad praėjusį ketvirtadienį buvo pasiektas toks svarbus susitarimas. Ir tai bus svarbus etapas sprendžiančią krizę. Taip pat praėjusį ketvirtadienį buvo aptarnėjama tai, jog reikėtų taip pat ir padėkoti Turkijai sprendžiant pabėgėlių krizę ir tai paspartintų uh, ES integracijos procesą, e, vizų liberalizavimo bei finansinės paramos teikimo procesą. Aš manau, tai būtų gerai ir manau, jog aš kalbu visų Pietričio Europos asamblėjos delegacijų vardu. Europos Sąjunga turėtų pasvarstyti laisvo visų režimo e, proceso Kosovui klausimą. Aš manau, jog tai būtų puiku. Na ir grįžtant prie klausimų, kuriuos iškėlė europarlamentaras Van Ordenas. Aišku, tai yra tiesa, jog yra vis daugiau albanų, e, taip pat ir iš Kosovo, kurie kreipiasi į ES valstybės narės, bet e, tie skaičiai labai smarkiai sumažėjo per pirmuosius šių metų mėnesius, būtent dėl puikaus bendradarbiavimo tarp e, Albanijos, Kosovo bei ES Taigi mano išvada būtų tokia, jog būtų puiku pasvarstyti vizų liberalizavimo procesą Kosovui kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Vielen Dank, eh, Herr Brok, poštovana gospođo Cačeva, predsjedavajuća parlamenta. Ačiū, pone Brokai. Pone Cačeva, Pietričių Europos bendradarbiavimo proceso asamblėjos pirmininkė, mėly draugai, e, taip pat draugai iš valstybių dalyvaujančių šiame procese. Šiandien mes turime puikią progą aptarti bendradarbiavimo galimybės e, tarp Europos parlamento bei šios parlamentinės asamblėjos narių. Aš čia dalyvauju kaip buvęs diplomatas, 96 metais dalyvavau šio bendradarbiavimo uh, ištakose. Tai yra labai svarbus regioninis bendradarbiavimas ir jo forma pietričio Europos valstybėse. Pirmiausia, e, jis prasidėjo pasirašius stabilumo paktą su pietričių Europos valstybėmis 1998 metais. Čia mes turime du svarbius aspektus. Pirmiausia, turime perkelti tai, ką Europos parlamentas vykdo su visomis pietričio Europos valstybėmis. Ir kaip sakė ponas pirmininkas, šios valstybės e, yra skirtingose etapuose, kai kurios e, vykdo dėrybas, kitos dar tik tai laukia dėrybų pradžios. Štai kodėl aš manau, jog šis parlamentinis bendradarbiavimas gali būti vienu iš svarbiausių prioritetų šiuose šalyse. Tai yra ypač svarbu, kalbant apie užsienio reikalų komitetus bei Europos reikalų komitetus. Kitas dalykas e, buvo paminėtas pono Kukano. Jis minėjo svarbiausias problemas. Viena iš tokių problemų yra migracijos krizė, kuris smogė visoms pietričių Europos šalims. Žinoma, tai yra glaučiai susijęs su šių šalių geografinė padėtimi. Viena iš svarbių iniciatyvų įgyvendinant Europos principus yra Šengeno kodekso nuostatų laikymasis, esminių konvencijų laikymasis, dvišaliai susitarimai ir, žinoma, apsaugos teikimas tiems, kurių gyvenimai atsidūrė pavojuje. Mes taip pat privalome laikytis Europos vertybių visose šiuose bendradarbiavimo srityse. Mes turime pasinaudoti tarp parlamentinių bendradarbiavimų, siekdami stiprinti ekonominius santykius taip pat, nes tokiu būdu mes galėsime stabilizuoti santykius su tar, tam tikromis valstybėmis. Esu tikras, jog visi žinote, jog yra daugybė neišspręstų klausimų su kai kuriomis pietryčių Europos valstybėmis. Tikiuosi, jog mes būsime atviri šiam bendradarbiavimui Tikiuosi, jog galėsime dalyvauti dialoge, kai tik tai bus būtina, ir tokiu būdu padėsime pietričių Europos valstybėms, žengiant jų keliu ES link. Ir žinoma, ES plėtros procesas privalo išlikti vienas svarbiausių prioritetų šioms šalims. Šiandien mes dar kalbėsime apie Bosniją ir Hercegoviną bei Albaniją. Taigi jūs matysite kaip šis procesas veikia, kai Europos komisija paskelbs savo pažangos ataskaitą, bei Europos parlamentas paskelbs savo ataskaitą. Dėkuoju. Unë do flasë në gjurë Shqipe, besoj që përthysja. Aš kalbėsiu albanų kalbą. Pirmiausia, norėčiau jūs visus pasveikinti. Ypač norėčiau padėkoti ir pasveikinti Pietričio Europos parlamentinės asamblėjos pirmininkę. Aš labai atidžiai klausiausi šiandienos diskusijų ir norėčiau pasakyti, jog visas jas gerbiu ir Visą tai atitinka daugumos arba netgi visų šio regiono šalių tikslus būtent tapti Europos dalimi. Bet grįžtant prie šiame posėdėje iškelto klausimo susijusio su Kosovu, norėčiau padėkoti visoms šalims, kurios paremė stabilizavimo sustarimą su Kosovu Ypač norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad balsavo už šį susitarimą, bei šiai parlamentiniai asamblėjai ir ypač norėčiau pakviesti Europos parlamentą ir Europos Sąjungos valstybės narės paspartinti vizų palengvinimo režimą Kosovui kiek įmanoma greičiau, nes tai yra vienintelė šalis išliekanti izoliuota Europoje. Kosovas yra vienintelė valstybė Europoje, kurios piliečiai negali laisvai judėti šiame žemynė. Tai yra vienintelė valstybė. kuri nesuteikia judumo galimybių studentams, verslai, taigi tai išlieka vienintelė izoliuota valstybė. Ir įvairios žmonių grupės Kosove negali bendradarbiauti šalies ekonomikai atsidūrusi blokadoje būtent dėl šios padėties. Ir daugeliu atžvilgių CEFTA susitarimas, kuris buvo pasirašytas su kai kuriomis regiono šalimis, jo nesilaiko kai kurios pasirašiusios valstybės. Dabar, kalbant apie 70 tūkstančių pabėgėlių iš Kosovo klausimų, skaičius yra toks, aš tai žinau, bet tuo pat metu žinau ir kokia buvo ankstesnė padėtis. E, būtent vakarų Europos valstybėse, Jotkalnyjoje, Makedonijoje, Albanijoje, jos susidūrė su didžiuliais pabėgėlių srautais iš Kosovo. Aš čia kalbu apie milijoną žmonių. Žinau, kad padėtis tuo metu buvo kitokia negu kad šiandien. Uh, Ir turiu pasakyti, kad Kosove yra nusikalstamų grupuočių, kurios turėjo naudos iš to. Taigi šios nusikalstamos grupuotės labai smarkiai pasinaudojo šią galimybę ir padėjo šiam didžiuliam Kosovo gyventojų srauto judėjimui į kitas ES valstybės. Vis dėlto turiu pasakyti, jog padėtis Kosovo institucijas yra tokia, jog jos nėra pasirengusios susidoroti su tokiais žmonių srautais. Kartais tai netgi būdavo vadinama kaip žmogaus teisų pažeidimai arba žmonių teisės laisvai judėti pažeidimu. Taigi tie galėčiau pasakyti apie kovą su e, Kosovo gyventojų srautų problema. Vis dėlto šie skaičiai buvo paimti iš padėties prieš dviejus metus, dabar skaičiai smarkiai sumažėjo. Matėme, jog vyko didžiulė propaganda toje šalyje. Dauguma žmonių, kurie atvyko į Europos valstybės, buvo repatrijuoti atgal į Kosovą. Ir šie žmonės nebenori bėgti iš Kosovo ir dabar šie skaičiai yra tikrai nežymus. Na, o dabar norėčiau sugrįžti vėl prie iniciatyvos dėl visų šių šalių integracijos į Europos Sąjungą. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, jog demokratinis dialogas, sugražinant taiką Balkanuose ir ypač kalbant apie taiką tarp Kosovo ir Serbijos, yra nuolatinė Kosovo valdžios institucijų atsakomybė. Mes dėl to labai sunkiai dirbame ir esu tikras, jog tos valstybės taip pat sunkiai dirba šiuo klausimu. Nepaisant įvairių problemų, kurios egzistuoja tose valstybėse, aš tikrai tikiu, kad iniciatyvos tarp pietričių Europos valstybių tikrai bus įgyventintos ir bus visiškai laikomas ES taisyklių bei kiekvienos iš CECP e valstybių narių pusės. Tuo pat metu tikiuosi, kad ES valstybės narės turės pripažinti tai, kad Europa yra mūsų visų žemynas ir mes visi turime jaustis jo dalimi. Dėkoju. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Eh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus esančius šioje salėje ir norėčiau pasakyti štai ką. Mes dar kartą turėtume pabrėžti, kokia svarbi šita parlamentinė asamblėja. Taip pat Mes turime suvokti, kad šiuose procesuose labai svarbus Europos parlamento vaidmuo, bendradarbiaujant su pietryčių Europos valstybėmis. Šis bendradarbiavimas ateityje bus dar svarbesnis, kadangi teks ir toliau spręsti su migrantų krize susijusius iššūkius. Mes bendradarbiaudami su Turkija ir kitomis atskiromis valstybėmis neišspręsime šios krizės per vieną dieną reikės spręsti įvairiausių pobūdžio klausimus, ekonominius, susijusius su žmogaus teisėmis, prieglopščio politika ir taip toliau. Aš manau, kad Europos parlamentas galės daug nuveikti ir ateityje, padėti joms integruotis į Europos uh, valstybių narių, ES valstybių narių šeimą. Todėl aš reiškiu paramą pietričio Europos valstybėms ir manau, kad mes turėtume stipriau bendradarbiauti. O kalbant apie konkrečias temas, tai pirmiausia reikėtų kalbėti apie migrantų krizę, krizę ir, žinoma, siekti, kad įsivyrautų taika šiame regione kuo greičiau. gerbiamas kolega Brok, gerbiami parlamento nariai, parlamentinės asamblėjos nariai. Ši diskusija buvo labai naudinga ir aš norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems joje už išsakytas mintis. Norėčiau padėkoti užsienio reikalų komiteto nariams, parlament, per pietričių Europos parlamentinės e, asamblėjos valstybių narių atstovams. Mes matome, kad pietričių Europos problemos yra aptarinėjimos ir Europos parlamente. Todėl norėčiau Jūs patikinti, kad šita diskusija skatina ir toliau dirbti, dėti pastangas ir mes tikimės, kad taip dirbdami mes pasieksime konkrečių rezultatų. O narystė Europos Sąjungoje taps kai kurioms valstybėms realybė. Kolegai Van Arten norėčiau atsakyti. Aš nemanau, kad mes galėtume būti ta organizacija, kuri vienas koks nors mechanizmas arba instrumentas padėtų įveikti su migracijos krize susijusius iššūkius. Mes vis dėlto galvojame, kad reikėtų peržiūrėti kai kurias konvencijas, kurios šiuo metu galioja. Taip pat, manyčiau, reikėtų pagalvoti apie ES ir tarptautinius teisės aktus, kurie buvo priimti praeitie ir pamastyti apie tai, ar nereikėtų jų pakeisti. Bet to ES teisės aktus reikėtų intensyviai perkelinėti į nacionalinę teisę. Kolega pastebėjo teisingai, kad mes pakeitėme savo įstatymus susijusius su migrantų padėtimi ir prieglopšių, prieglopšių prašytojų teisėmis. Tikimės, kad visos mūsų parlamentinės asamblėjos valstybės narės, nors yra skirtingoje artinimuose prie ES stadijoje, turėtų dirbti iš vien ir dalyvauti aktyviai pietričio Europos bendradarbiavimo procese. Aš norėčiau padėkoti visiems kurie paremė idėją įteisinti parlamentinės asamblėjos ir Europos parlamento bendradarbiavimą. Ateityje mes ir toliau darbuosimės labai energingai, mūsų regiono valstybių ir piliečių labai. Dar kartą dėkoju pirmininkui Brokui už galimybę atvykti, pasikalbėti su jumis, iškelti kai kuriuos klausimus, kurie labai rūpi mūsų parlamentiniai asamblėjai bendradarbiavimo procesuose. Frau Präsidentin. Gerbiama pirmininkė, dėkoju Jums taipogi, dėpogi kolegoms, delegacijų atstovams. Visi sutarėme, kad šitas bendradarbiavimo procesas tam tikrose srityse, minėtose srityse turėtų būti tęsiamas. Visi šiandien aptarti klausimai yra iš tikrųjų svarbus, pabėgėlių klausimas taipogi vienas iš svarbiausių. Man susidaro įspūdis, kad vakarų Balkanų regiono valstybės nepriklausančios ES yra kartais solidaresnės negu kai kurios ES valstybės narės, kadangi jos padėjo pakreipti procesus protinga linkme. Pastraisiais metais, teisingai buvo pastebėta, manyčiau svarbu tai paminėti, kad Pabėgėlių klausimas yra globalus klausimas. Mes kalbame apie 12 milijonų potencialių pabėgėlių. Ir e, Libanas, Jordanija yra tos valstybės, kurios neša pagrindinę pabėgėlių naštą ir šita našta tenka ir jūsų valstybėms, jūsų šalyje taip pat reikėtų ieškoti naujų kovos su žmonių gabentojais mm, mm, kelių. Taigi reikėtų siekti pasidalinti šią bendradarbiavimo naštą, bet to atsiveria ir kitos grėsmės, kad atsiras kiti nelegalaus žmonių gabenimo maršrutai. Libijos problema atsinaujina kon kontrabanda užsimantis žmonės mūsų žiniomis vėl suaktyvino savo veiklą, todėl teisingai von Ortin teisingai pastebėjo, kad e, paskutinėme aukščiausio lygio susitikime su Jungtinė karalystė buvo įvardinti iššūkiai per daug vienpusiškai, kadangi iš Junktinės karalystės salino pusės žvelgiant e, šitos problemos taip paprastai neveiksime, kadangi tenka susidurti su globaliomis problemomis, kadangi apskritai apie 60 milijonų pabėgėlių yra nusiteikę judėti iš savo įprastinių gyvenimo vietų, todėl mes turėtume pirmiausia kreipti dėmesį į migracijos priežastis. Dėkuoju, kad atvykote kad mes pasikalbėjome ir tikiuosi, kad mes sėkmingai tęsime mūsų bendradarbiavimą. Kollegen, wer ist Fleckenstein? Ach, da ist Fleckenstein. Kolega Fleckenstein, pasigendu jūsų, štai jūs kur. Äh, zum Tagesordnungspunkt 4, Albanien. Taigi, Albanijos klausimas mūsų darbo atvarkėje. Pranešėjas Knutas Fleckensteinas. Balsuosime dėl šito pranešimo rytoj. Atrodo, rytoj taip, rytoj ryte. 163 pakeitimai. Esu įsitikinęs, kad kolegas, kolega Fleckenstein į visus atsižvelgė pateikdamas savo 17 kompromisinių pasiūlymų. Jam iš karto ir suteikiu žodį. Ačiū. Pranešimo projektas komitetui buvo pateiktas komitetui vasario 16. -ąją. Taigi Albanija yra valstybė kandidatė ir komisija tikisi pažangos penkiose prioritetinėse srityse, siekiant atidaryti dėrybas dėl stojimo, rekomenduoti dėrybas. Teisingumo srities reforma yra Albanijos vyriausybės prioritetas 90 procentų gyventojų mano taip pat. Labai svarbu skatinti teisingumo srities reformą, bet ir nepamiršti ir kitų prioritetinių sričių. Praėjusiais metais buvo suformuluotos penkios prioritetinės sritys, vasario 16-ąją mes jas aptarėme, dabar jų nekomentuosiu. 163 pakeitimų siūlymai buvo pateikti, šešėliniai pranešėjai pateikė konstruktyvių idėjų, dėkoju jiems už šį bendradarbiavimą. Kompromisiniuose pasiūlymuose mes atsižvelgėme į šios pakeitimus, tačiau dėl kai kurių pakeitimų nebuvo susitarta. Pavyzdžiui, buvo nepritarta tiems pakeitimams, kurie pasisakė, buvo pasisakoma prieš pagrindinę šio pranešimo mintį. Pavyzdžiui, tie pakeitimai, kuriuose buvo siūloma atsisakyti darybų pradžios. Be to reikėjo subalansuoti šiuos pakeitimus tarpusavyje. Pateiksiu keletą pas, pavyzdžių, temų, kurios yra labai svarbios. Pavyzdžiui, mažumų, nacionalinių mažumų tema yra labai svarbi, tačiau jeigu mes kiekvieną straipsnį, kiekvieną punktą nagrinėsime labai įdėmiai, tai tuomet galime ir atsisakyti labai daug nuostatų, kurios atspindi realią padėtį šalyje. Mes parengėme 17 kompromisų, kuriuose atsispindi svarbiausi šio pranešimo aspektai ir svarbiausių reformų proceso etapai. Skatiname politinį dialogą Albanijoje, taip pat raginame priimti baudžiamosios atsakomybės teisės aktus, taip pat raginame E, vykdyti teismų reformą, taip pat e, įstatymus e, draudžiamčius diskriminavimą. Taip pat minime ir rinkimų įstatymų timo reformą, pabrėžiame pilietinės visuomenės svarbą demokratinėje visuomenėje, ypač, demokrat, ypač plėtos proceso kontekste nuomonių, nuomonių įvairovė e, visuomeninio transliuotojo e, padėtis yra minima mūsų pranešime, taip pat e, santykiai su kaiminimis valstybėmis, taip pat kova su islamo radikalizmu. Ir kitos temos yra minimos mano kompromisiniuose pasiūlymuose. Per 30 minučių mes susitarėme dėl tų 17 kompromisinių pasiūlymų, nors ir būdvo kai kurių nežymių nuomonių skirtumų, vis dėlto mums pavyko iš esmės susitarti dėl šio pranešimo esmės. Jame yra sakoma, kad Albanija einu, eina tvirtų Europos integracijos keliu, kryptis yra priimtina ir šitie procesai mums yra, yra sveikini. Like the... Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už gerai parengtus kompromisinius pakeitimus ir taip pat puikų bendradarbiavimą šios e, pakeitimus rengiant. 17 kompromisinių pakeitimų atsispindi visi svarbiausi klausimai ir aspektai. Labai palankiai vertinu pasirinktą tolygų pranešimo toną ir džiaugiuosi, kad pranešime išreiškiama parama Albanijai. Šalis dar turi vykdyti reformas, Europos parlamentas turi skatinti politikus jas tęsti Tarp svarbiausių reformų būtų galima paminėti teismų reformą ir pranešime šiam klausimui skiriama. Bene daugiausiai dėmesio džiaugiuosi, kad sugebėjome susitarti dėl bendrų primtinų formuluočių. Venecijos komisija prieš kelias dienas paskelbė savo išvadas ir tikiuosi, kad tos išvados taps tinkamomis gairėmis vykdomoms reformoms. Taip pat džiaugiuosi, kad sutarėme dėl kompromisų tokiais klausimais, kaip kos korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, būtinybė atsižvelgti į EBPO ODIR rekomendacijas dėl rinkimų teisės, regioninio bendradarbiavimo reformų. Nors kaip įdėmėsi į klausimą, kuris sukėlė tam tikrų problemų, jis yra susijęs su nesnei priimtų įstatymu dėl e, žiniasklaidos. E, veikimo ir viešojo transliuotojo vadovo, generalinio direktoriaus paskirimo tvarkos pakeitimu, nes tie pokyčiai nebuvo įvykdyti remiantis bendrų sutarimų, o tai galėtų sąlygoti tam tikrą viešojo transliuotojo politinį šališkumą ir mes turime jau nemažai tokios patirties, pavyzdžiui, kaiminėse šalise, tokiuose kaip Makedonija šioje srityje. Aš manau, kad e, taip pat reikia pasiremti ir paminėti pranešime atskirus faktus susijusius su dekriminalizavimo įstatymu, kuris nesiniai buvo priimtas, taip pat ir su informatorių apsauga E, kurią pasiūlė vyriausybė, nors atinkamas įstatymas dar nebuvo priimtas. Ačiū pirmininkė. Pone Voltmans. Noriu padėkoti pranešėjui Fleckensteinui ir šešiems pranešėjams už jų pastangas įdėtas rengiant kompromisinius pakeitimus dėl Albanijos pažangos ataskaitos. Aš kalbu pono Kirčiuko vardu, kuris buvo šešėlis pranešėjas rengiant šį pranešimą, pakeitimas pripažįstamas Albanijos vaidmo užtikrinant stabilumą regione bei jos konstruktyvius ir stabilius tarpusio santykius su kaimynais. Vidaus politikos rytie Albanija pasiekė pažangos, atitikdama es integracijos politinius kriterijus ir 17 e, kompromisinių pakeitimų apie tai kalbama, tačiau būtent toliau tęsti konstruktyvų politinį dialogą tarp politinių jėgų dėl su ES narystė susijusių reformų, nes tik tai gali užtikrinti stojimo proceso pažangą. Pakeitimuose atkreipimas dėmesys į iššūkius, su kuriais susiduria šiuo metu Albanija ir minimi teigiami žingsniai vyriausybės šiems iššūkiams įveikti. Taigi tam, kad būtų pradėtos narystės darybos, reikėtų susitelkti į teismų reformą, kovą su korupcija ir būtinybę depolitizuoti valstybės administravimo struktūras. Tai bendrinant svarbu pritarti pakeitimams, kuriuose pabrėžiama būtinybė imtis priemonių, kuriamis būtų garantuotos politinės, socialinės ir ekonominės visų etninių mažumų teisės, taip pat skatinti Romų mažumos socialinę integraciją bei kitų pažeidžiamų visuomenės grupų, grupių integraciją. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu Tamaš Mišeric vardu. Šiandien jis negali dalyvauti posėdėje. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai ponui Fleckensteinui už puikiai atliktą darbą. Taip pat noriu padėkoti kitiems kolegoms šešėliniams pranešėjams ir mes pritarėme daugumai kompromisinių pakeitimų bei bendrai pritarėme rezoliucijos projektui. Pranešėjas minėjo, kad rezoliucijos įžangoje parašyta, jog Albanijoje per pastaros metus buvo pasiekta labai didelė pažanga, tai patvirtina ir prieš dviejus metus suteiktas e, ES kandidatės statusas, tačiau ir toliau šalis susiduria su iššūkiais ir būtina veiksmingai ir greitai veikti, kad Albanija ir toliau išliktų ES narystės kelyje. Norėčiau pakomentuoti kai kurios kompromisinius pakeitimus. Pirmiausiai 16-ąjį ten kalbama apie saugę valstybę mūsų frakcijai. E, kilo tam tikrų problemų dėl Albanijos įtraukimo į šį sąrašą, nes dar nevyko tinkama diskusija, nebuvo priimti galutiniai sprendimai, todėl aš siūlau išbraukti paskutinėje šio kompromisinio pakeitimo dalį kol nebuvo atitinkamas sprendimas, nutarimas priimtas lybė ir užsienio reikalų komitetuose. Tačiau noriu pabrėžti, kad mūsų frakcijai rezoliucija yra priimtina, kaip ir visas pranešimas. Ir dar norime atkreipti dėmesį į tai, kad teigiamai vertiname jau pranešime minimos aplinkosauginės problemos atitinkamame praneš... kompromisinėme pakeitime apie tai kalbama. Ten E, minima hidroelektrinės statyba draustinyje ir mes manome, kad tokie veiksmai netitinka europinių aplinkosaugos teisės aktų. Mes pritarėme ekologinės energijos gamybai, tačiau ne bet kokią kainą ir jau tikrai nepažeidžiant atitinkamus ekologinius standartus. Taigi raginu kolegas pritarti šiam pakeitimui bei kitiems žaliųjų teikiamas pakeitimams, kuriuose atkreipimas dėmesys į aplinkosaugos problemas. Ačiū uždėmesi. Ačiū, pana pirmininkė. Mes čia kalbame apie Albanijos padarytą pažangą ir šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą. Noriu pabrėžti, kad Albanija tikrai atlieka konstruktyvų vaidmenį visame regione. Ir tikrai mes palaikome bent jau tarpusavio pakankamai gerus kaiminius santykius, tarminė tarp Albanijos ir Graikijos. tiksliau <laughs> kalbėtas pasitaiso. Tarp Graikijos ir Albanijos tarpusio santykiuose buvo tam tikrų problemų kilę ir ne per seniausiai Albanija uždarė savo sieną su Graikija, pasitelkdama kaip pretekstą nenorą praleisti per savo šalį pabėgėlių iš Graikijos. Ir aš nemanau, kad tokie tarpusavio santykiai turėtų būti vertinami teigiamai. Ačiū. Ponas Fleckensteinas, pirmininkė, noriu paminėti tik tai tris aspektus apibendrinamas diskusiją. Pirmiausia, visi sutarėme dėl to, kad e, vertinant teismų sistemos reformą, komisija turi labai rimtai vykstančius procesus stebėti, tam, kad būtų užtikrinta pažanga ir jeigu mes kaip nors galėtume į šį procesą naudingai įsitraukti, tai turėtume tą padaryti. Kolegai Kukanui noriu pasakyti, kad rytoj dėl šeštojo kompromisinio pakeitimo pateiksime žodinę pataisą ir tie trys žodžiai bus siūlomi išbraukti. Tai tai žodžiai, kuriais minimas gyvendinimas and its enforcement. Nes jeigu iš tiesų lauksime, kol viskas bus įgyveninta ir įsigalios, tai puikiai žinome, kad tai užtruks pakankamai ilgai ir nenorime tiek laukti prieš pradėdami narystės dėrybas. Norime, kad būtų priimtas parlamente atitinkamas sprendimas didelė balsų dauguma. Norime, kad įgyvendinimo procesas prasidėtų, tačiau laukti, kol viskas bus įgyvendinta, manau, kad nebūtų sąžininga, nes puikiai žinome, kokio didžiulio masto darbas tai yra. Ir reaguodamas į pono Kukono mintis dėl žiniasklaidos įstatymo ir e, viešojo transliuotojo generalinio direktoriaus paskirimo galiu pasakyti, kad e, tikrai e, ankstesnis teisės aktas galbūt buvo geresnis, tačiau turime taip pat sažiningumo dėliai pripažinti, kiek laiko e, viena Albanijos visuomenės politinė grupė obstrukciškai elgesi šioje srityje. Iš esmės jums aš pritariu, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir prieš istorijas. Dėkui. Kristijanui Danai Prėdai dabar žodis dėl Bosnijos ir Hercegovinos. E, politik dabar sudni. Dėkuoju visoms politinėms e, frakcijoms, kurios e, paremė šio pranešimo rengimą. Buvo balsuota balandžio mėnesį, bus balsuota balandžio mėnesį dėl pranešimų dėl Bosnijos. Ir dabar, kalbant apie pakeitimus, Buvo 109 pakeitimai, kurie buvo pateikti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš visų politinių grupių, kurie išreiškė susidomėjimą. Palyginus su praeisiais metais, e, dabar Bosnija ir Hercegovina tapo nuolatiniu mūsų komiteto susidomėjimo objektu Matome, jog buvo pateikta daugybė pakeitimų, buvo pasiekta daugybė kompromisų, iš viso 19 pakeit... kompromisų. E, sakyčiau, jog mes tikrai pasiekėme visų politinių uh, frakcijų pastangų rezultatą, kadangi buvo daugybė pakeitimų ir buvo visgi pasiekta taip pat daugybė kompromisų. Taigi norėčiau ypač padėkoti pranešėjui pranešėjams iš kiekvienos politinės grupės ir taip pat Bosnijos delegacijos, Kosovo delegacijos pirmininkams, kurie taip pat bendradarbiavo su mumis bei šešėliniais pranešėjais. Tikrai buvo pateikta daugybė pakeitimų vyko koordinacinis procesas, taip pat buvo pateikti pakeitimai dėl e, pozicijų koordinavimo, dėl stabilizavimo ir asociacijos sutarties. Po Kroatijos prisijungimo taip pat mes taip pat parengėme pirmąjį ir antrąjį kompromisus, kuriems taip pat reikėjo pritarimo. Norėčiau priminti taip pat, jog Tai vyko tą pačią savaitę, kaip kuomet ir vadovų taryba svarstė Kamerono pasiūlymą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Ir Bosnija ir Hercegovina taip pat pateikė savo prašymą prisijungti. Taigi tai tikrai buvo labai svarbu Bosnija ir Hercegovinai. Ir tą pačią savaitę taip pat buvo pasiektas sutarimas ir su Kameronu. Taigi, šiuo metu mes pritarėme šiam išiktam norui pateikti kandidatūrą prisijungti ir dabar šis prašymas bus perduotas Europos komisijai. Žinome, kad tam prireiks tikrai daugybės pastangų, vertinant šią kandidatūrą, taigi būtina visiems dabar pradėti vykdyti reikiamą darbą. Antras kompromisas yra taip pat susijęs su kandidatūros perdavimu Europos komisijai. Taip pat buvo pasiekta didelė pažanga dėl dviejų svarbių aspektų, būtent prisijungimo e, aspekto ir taip pat kalbant apie Kroatijos integraciją į sąjungą. Tai yra tikrai labai svarbus aspektai. Ir šie du svarbus aspektai padės taip pat pasiekti susitarimą ir tarybos lygių. Mums koordinavimo procesas reiškia, jau būtina pasiekti harmonizavimą, nedelsiant. Ir aišku, kad stojimo į Europos Sąjungą procesas, bet to tikrai nebus įgyvendintas. Tuo pat metu būtina įgyvendinti reformas tam, kad būtų patvirtinta Bošnijos ir Hercegovinos kandidatūra Komisijos narys Hanas e, vyksta į Sarajevą šiandien tam, kad aptartų visus šiuos aspektus. Ir šiandien taip pat laukiame sprendimo dėl koordinavimo mechanizmo. Būtent tarp visų susijusių šalių. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie trečiąjį kompromisą. E, čia būtina toliau nusekliai dirbti politinėme lygyje su Bosnija ir Hercegovina, tam, kad būtų pasiekti funkciniai kompromisai ir taip pat būtina užtikrinti visų piliečių gerovę, nediskriminuojant jų jokiais pagrindais. Taip pat būtina užtikrinti Kopenhagos kriterijus, ES teisės aktus, būtina skatinti Europos vertybių laikymasi. Mes taip pat tai šešmė ir praėjusiais metais būtina siekti decentralizacijos ir kitų teisės aktų suderinimo. Buvo nesugebėta pasiekti kompromiso dėl regioninių rinkimų klausimo. E, apie tai kalba 68 pakeitimas ir 169 pakeitimas. Šie klausimai yra labai svarbus visoms politinėms grupėms bei visiems piliečiams ir tikimės, kad socialistų politinė grupė laimės, e, gaus tą solidarumą, kurio tikisi Kalbant apie rinkimus ir ypač vietos rinkimus, būtina atsižvelgti į teisėtų atstovybių lūkesčius Bosnijoje. Ketvirtas kompromisas kalba apie Serbijos Respublikoje vyksiantį referendumą. Šis referendumas keltų riziką stojimo į ES procesui. Taigi visos politinės grupės taip pat turi kovoti su korupcija, tai yra taip pat labai svarbus aspektas. Būtina užtikrinti teismų nepriklausomybę, kovoti su korupcija ir spręsti kitas sritis. Kalbant apie korupciją, pirmiausia, tai yra politinių frakcijų valios klausimas. Korupcijos šaltinis dėja yra įsišaknyjęs ir pačiose politinėse partijose. Na, yra 19 e, kompromisų, tikrai nekalbėsiu apie juos visus, vis dėlto norėčiau tarti keletą žodžių apie 11 kompromisą, kuris yra susijęs su esminiu pagerinimu, kuris yra būtinas e, užtikrinant e, žmogaus teisės. Ir kovą su diskriminacija. E, taip pat vyko bylų svarstymas e, teisme Strasbūre, Sinci byloje, kalbant taip pat apie kitas bylas. Ir čia yra svarbiausias klausimas e, siekiant žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės, būtent užtikrinti žiniasklaidos kanalų profesionalumą. yra tikrai labai nedidelis e, žiniasklaidos kanalų finansavimas ir tai kelia didžiulį susirūpinimą. Rytoj mes e, balsuosime už šį pranešimą, kuris tikrai padės Bosnijai ir Hercegovinai. Dėkuoju uždėmesi. you, Mr. Chairman. Very... Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Dėkojame pranešėjai už parengtą puikų pranešimą. Džiaugiuosi, kad šis pranešimas aiškiai atspindi Bosnijos ir Hercegovinos pasiekimus per praėjusius keletą mėnesių. Ir taip pat nušviečia tą darbą, kurį dar reikia nuveikti, siekiant stoti į Europos Sąjungą. Reformų darbo procesas žengia koja kojon su stojimo į Europos Sąjungą procesu. Bosnija Hercegovina turi atkreipti dėmesį į teismų reformas bei kovą su korupcija. Šis pranešimas teisingai atkreipia dėmesį į konkrečias problemas, nesugebėjimą įgyventinti kovos su diskriminacija. Diskriminacija vis dar vyksta tam tikrų piliečių grupių atžvilgių. Mūsų pagrindinis tikslas yra skatinti Bosniją ir Hercegoviną tapti tokia šalimi, kurioje galėtų gyventi visi jos piliečiai, ne tik kai kurios visuomenės grupės. Svarbu pabrėžti tai, koks svarbus yra tarp parlamentinės bendradarbiavimas su išorės šalimis. Tikiuosi, jog Pietričio Europos e, valstybių bendradarbiavimo asamblėje patvirtins savo taisyklės šiuo aspektu. Dėkuoju, pana pirmininkė. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Kanas. Iš pradžių norėčiau padėkoti kolegai Prada už jo nuveiktą darbą, e, pasiekiant taip pat ir kompromisus, buvo atsižvelgta beveik į visus pakeitimus, ypač kalbant apie kovą su nusikalstamumu, nediskriminacinę ir integracinę švietimo sistemą, įtraukiančią visus vaikus į švietimo sistemą, mažumų, įskaitant LGBT mažumų apsaugą žiniasklaidos laisvę. Vis dėlto mes siūlome balsuoti atskirai dėl 109 pakeitimo, būtent dėl Bosnijos ir Hercegovinos e, rinkimų įstatymo projektų. Suprantame, kad esama formuluotė buvo parengta remiantis Daytono sustarimu apie tai yra įtraukta taip pat ir kitoje šio pranešimo dalyje, vis dėlto mes manome, jog tuo nereikėtų naudotis rengiant naują rinkimų įstatymo projektą. Mūsų parlamentas visuomet aiškiai pasisakė už tai, kad etniškumas ir apribojimai besiremiantis gyvenama data, e, suteikiant teisės balsuoti, turėtų būti išbraukti iš Bosnijos rinkimų įstatymo. Tai atitinka Europos žmogaus teisų teismo uh, bylų precedentus. Todėl mes norėtume nuosekliai skleisti savo žinę. Mes turėtume įtraukti visus piliečius, kad jie galėtų kandidatuoti pagal naująjį Bosnijos ir Cegovinos rinkimų įstatymo projektą. Vis dėlto mes manome, jog šis pranešimas yra tinkamas, jis tinkamai pripažįsta Bosnijos ir Cegovinos padarytą pažangą ir taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog būtina gyvendinti tolesnės reformas. Norėčiau pasakyti, jog šio parlamento svarbiausias privalumas, teikiant ataskaitas dėl šalių daromos pažangos, yra objektivumas ir nešališkumas. Ir mes patys turėtume laikytis šių taisyklių, jei norime būti suvokiami kaip patikimi partneriai savo e, vietos partnerių akise bei Bosnijos ir Sagovinos piliečių akise. Todėl mes siekiame taiko, taikios ir e, progresyvios Europos ateities. To paties linkime ir visiems bosniams. Ačiū. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Vautman. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti Alde kolegos, pono Radušo, už tai, kad jis negali dalyvauti. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Preda už tai, kad jis parengė 19 kompromisų. Taip pat dėkuoju visiems šešėlėms pranešėjams už puikias darybas. Norėčiau pasinaudoti šią progą dar kartą pasveikinama Bosniją ir Hercegoviną už tai, jog jį patikė savo prašymą stoti į Europos Sąjungą. Mes reiškime tvirtą paramą Bosnijai ir Hercegovinai, siekiančiai europinės ateities ir norinčiai tapti Europos Sąjungos dalimi. Bosnija ir Hercegovina padarė didelę pažangą, tačiau padėtis išlieka uh, komplikuota, vis dar nėra aišku, kaip koordinavimo mechanizmas veiks. Šioje šalyje yra didžiulis skurdas, yra ypač komplikuotos sudėtingos struktūros. Tai išlieka pagrindinėmis problemomis visame dėrybų su ES procese. Stojimo procesas atneš daug naudos, sprendžiant šias problemas su kuriomis susiduria Bosnija ir Hercegovina. Mes norėtume atkreipti dėmesį į 84 tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų vargą. Bosnijai ir Hercegovinai bei kaimynėms šalims e, tai kelia e, didžiulę problemą. Taip pat e, išlieka aukštas dingusių asmenų skaičius ir daroma menka pažanga šioje srityje. Todėl atsakingos institucijos turėtų pradėti intensyvų bendradarbiavimą su abiemis pusėmis ir stiprinti pastangas dedamas šioje srityje. Dėkuoju. Spoštovani, najprej bi se želel zahvaliti reporterju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponas Šoltas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Preda, pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams už jų konstruktyvų dialogą bei bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol. Diskusijos vykusios mūsų posėdžiuose buvo labai įdomios, mes pasiekėme tam tikrus sutarimus, taip pat kitose srityse nusprendėme kiekvienas pasilikti prie savo skirtingų nuomonių. Aišku, šios šalis ir ši šalis turėjo kovoti su organizuotu nusikalstamumu, gerinti šalies ekonomikos padėtį ir taip pat turėtų sumažinti bedarbių skaičių. Štai kodėl žmonės vyksta iš šalies. Šalis taip pat turėtų nuveikti daugiau, užtikrindama tai, kad teismai liktų nepriklausomi. Radočičiaus byla, pavyzdžiui, gali būti politiškai motivuota ir tai galėtų kelti sunkumų teismų nepriklausomumui. Galėčiau kalbėti ir kitais klausimais, bet nenoriu skambėti per nelik pesimistiškai. Tikiu, kad pranešėjas mėgino susikoncentruoti šiame tekste ties teigiamais aspektais ir manau, jog mes pamėginsime elgtis taip pat, vykdami savo darbą kaip šešėliniai pranešėjai šalis dabar oficialiai pateikė prašymą dėl narystės Europos Sąjungoje ir aš manau, jog toks darbas galės pagerinti padėtį šalyje, bet mes taip pat turime ištiesti ir pagalbos rangą, ranką Bosnijai Hercegovinai. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie kompromisinius pakeitimus. Daugeliu atveju mes pasiekėme konsensusą bet kai kuriuose kompromisinėse pakeitimuose nesutarėme dėl teksto formuluotės. Ta galiu pasakyti apie trečiąjį kompromisą. Jis kalba apie tam tikrus principus, kurie yra taikomi šalyje. Jis mini Seidėčius Finči bylą. Ir aš manau, jog institucijos šalyje turėtų prisijimti savo atsakomybę. Mes turėtume padėti joms įgyvendinti savo funkcijas. Tai nebus įmanoma, jeigu remsime tik etninį principą. Tai veda tik diskriminacijos link, tai užkerta kelią bet kokį galimybėj siekti narystės ES. Jei ši teksto dalis liks tokia, kokia yra, tuomet mes negalėsime pritarti šiai rezoliucijai balsavimo metu. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie 18 kompromisinį pakeitimą. Jis kalba apie tam tikrus aplinkosauginius aspektus. Tekstas mums tinka, tinka pati idėja, bet čia yra paminėtas tik vienas aspektas, bet tai nėra pagrindinė problema. Mes žinome, kad yra visas sąrašas problemų. Ir kitais metais jas taip pat reikėtų įtraukti į pranešimą. Ačiū. Hvala lijepa, gospodine. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Preda pranešėjui ir visiems šešėliniams pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Taip pat Pitsula, kuris yra delegacijos vadovas Bosnijos Hercegovinai. Svarbiausia, kad komisija paskelbtų atimiausių metų ataskaitą apie Bosnijos ir Hercegovinos padarytą pažangą. E, labai svarbu, kad Niderlandai pirmininkaujanti taryboje valstybė imtųsi svarstyti Bosnijos ir Hercegovinos pateiktą paraišką dėl narystės pagal 49 ir 16 ES sutarties dėl veikimo straipsnius. Ir kad e, taip kaip buvo padaryta ir su kitomis paraiškomis, kurios buvo pradėtos svarstyti nevėluojant. Taigi taryba turėtų paraginti komisiją kuo greičiau parengti nuomonę dėl prašymo. Aš įsitikinęs, kad e, asocijuotos narystės sutartis yra svarbiausias aspektas šiame procese. Labai svarbu paraginti visas Bosnijos ir Hercegovinos institucijas tęsti pradėtas reformas. Joms turėtų būti išsutinėtos e, anketos e, su įvairiausiais e, nurodymais reikėtų pripažinti, kad įvairiausių Europos Sąjungų, kad Bosnijos ir Hercegovinos institucijų pasirengimas narystiai būtų kuo optimalesnis. Narystė Europos Sąjungoje Bosnijos ir Hercegovinai yra labai svarbi, svarbi tos šalies e, egzistencijai, turint omenyje įvairias separatistinės nuotaikas. Narystė yra labai svarbi visai visuomeniai. Praėjusiais metais kolega Kandil suabejojo e, i onoga što su realnosti i onoga što bi neke političke skupine u ovoj kući htjele vidjeti kao realnost. Subijojo rinkėjų teisėmis. Reikėtų atsižvelgti į situaciją tokią, kokia yra ir į kai kurių žmonių lūkesčius dėl šios situacijos. Pirmiausia, reikėtų žvelgti į konstituciją. ir siekti, kad visi rinkėjai turėtų vienodas teisės. Kai galvojame apie būsimas konstitucinės reformas, tai reikėtų dar kartą pabrėžti. Sa Sarajeve šiuo metu lankosi kolegos, kurie susidomėsi vykstančiais procesais ir kurie skatins kitaip pažvelgti į reformas. Ir jisai pasikalbės su Izakbekovič ir paragins tęsti reformų procesą, taip pat koordinuoti procesus įvairiais vyriausybės lygmenimis reikėtų paminėti ir pabėgėlių gražinimo į Bosniją Hercegoviną klausimą. Ypač kruatų ir bosnių gražinimą. Šioje srityje yra pasiekta šiokios tokios pažangos, reikėtų pripažinti Čordaš nuveiktą darbą, tačiau vis dėlto tarptautinė bendruomenė turėtų padėti sukurti palankes gražinimo e, sąlygas šiems asmenims. Šis procesas turėtų būti labiau matomas ir veiksmingesnis. Aš taipogi tikiuosi, kad politinių partijų ir politinių veikėjų Bosnijoje, Hercegovinoje dialogas padės parengti e, svarbiausius įstatymus, kurie yra reikalingi, kad valstybė veiktų sėkmingai. Taip pat reikėtų ieškoti sprendimo susijusio su įvairiomis e, bendradarbiavimo ir stabilizavimo sutarties straipsnių įgyvendinimu. Ateityje mes taip pat turėtume ir toliau remti Bosniją ir Hercegoviną, kad ji kuo sparčiau artintųsi prie ES. Hvala gospodine predsjedniče. Ačiū, ponė pirmininkė. Po pirmojo darybų raundo norėčiau pasidžiaugti Predos darbu, rengiant konkretų pranešimą. Praėjusieji metai buvo labai palankus kadangi visi Bosnijos ir Hercegovinės politi, Latvinos politiniai lyderiai pasirašė po įsipareigojimų vykdyti reformas. Taip pat po to, kai buvo pasirašytas asociacijos susitarimas, o dabar Bosnija ir Hercegovina pateikė prašymą dėl narystės Europos Sąjungoje, tai yra dar vienas įrodymas, kad uh, Ši šalis labai ryštingai siekia pašalinti Deitono sustarimo kliūtis. Aš manyčiau, reikėtų pritarti šiam prašymui. Mes tikimės, kad kolega Han produktyviai pasikalbės susitikęs su Bosnijos ir Hercegovinos lyderiais dėl reformų įgyvendinimo, dėl asociacijos sustarimo įgyvendinimo. Mes tik tai laukime šitų palankių diskusijų patvirtinimo. Strategija įgyvendama valstybės lygmenių leido Bosnijai ir Hercegovinai konstruktyviai kurti veiksmingą infrastruktūrą. Tačiau, žinoma, yra ir sisteminių problemų, pavyzdžiui, nėra pakankamai apsaugomi informantai, taip pat yra problemų teisingumo srityje, reikia ir toliau renkti ir įgyvendinti konstituciją reformą, kad Bosnija ir Hercegovina būtų sėkmingai veikianti valstybė įgyvendinama, subsidi... laikydama, beslaikanti subsidiarumo principo ir užtikrintanti visą lygias teises visiems piliečiams. Apgailės tauju, kad mums nepavyko sukurti bendros Bosnijos ir Hercegovinos ir parlamento ryšių struktūros. Sastanku u lipnju Mes negalėjome pritarti Deitino sutarimo nuostatoms, kuriuose yra neįsprendžiami etniniai klausimai. Aš manyčiau, kad bendromis pastangomis mes pasieksime bendro tikslo, tai yra priartinsime Bosniją ir Hercegoviną prie europinės perspektyvos. Norėčiau trumpai paremti kolegą e, Khan, šešėlinį pranešėją. Iš tikrųjų, dėl tų e, constituent people, dėl rinkėjų savokos pranešime norėčiau pasakyti, kad kartu su Preda mums pavyko, mūsų frakcijai pavyko rasti kompromisinį variantą, užtikrinant, kad būtų išspręstas Deitino sustarimo klausimas ir kita vertus, kad būtų galima pažvelgti į priekį, kai Bosnija ir Hercegovina jau bus ES nariai ir kai nebebus apsiribojama tik tai Deitino susitarimu. Taigi, constituent people savoka kai buvo susitarta, nebus įtraukta į šitą pranešimą. Ir tai vis dėlto padaryta, nežiūrint to, kad kai kurie kolegos laikosi kitokio požiūrio. Tiesiog tai yra kompromiso rezultatas, o tai reiškia, kad mes ir komitete, ir parlamente sugebame uh, pasiekti kompromisų. Mes tiesiog pasiūlėme nevartoti šitos e, savokos, bet e, suradome kitą formuluotę ir tai, ką mes pasiūlėme, rodo, kad mūsų frakcija vis dėlto sugebėjo nusileisti, sutikti su kompromisu ir parodė kompromiso dvasę. Tiesiog Bosnijoje ir Hercegovinoje, jeigu paminėtume atskiras etinės grupės, tai tuomet nebūtume sustarę dėl kompromiso. Taigi labai svarbu, kad mes suradome kelią į kompromisą. Vielen Dank auch, auch nicht, nicht gut genutzt und würde ja von allen zugestimmt. Jeigu kompromisas būtų nepakankamas, ko gero jam būtų nepritarta. Labai trumpai dar kartą grįžtu prie Constituent People savokos. Komisija Bosnijos Hercegovinos e, stojimo prašymą suvokė kaip pasirinkimą pereiti nuo Daytono sutarties prie Bruselio reikalavimų. Tai yra, reiškia pasiryžimą konstitucijoje išryškinti piliečių reikmes Todėl šitą savoką Constituent People buvo tas blokas, kurį reikėjo įveikti, kad Bosnija ir Hercegovina e, pradėtų darybas su ES dėl narystės. Taigi tokios pozicijos mes laikėmės ir perinant nuo Daytono prie Briuselio Tai constituent people yra savoka, kuri yra nepakankama uh, konstitucijoje. Mr. Preda. Ah, non, j'avais entendu Schaffhauser et j'avais déjà peur. Aš tikėjausi, kad Schaffhauseris kalbės, aš šiek tiek baiminausi. Non, non, c'est bon. Écoutez, merci euh, de toutes vos interventions. Ačiū visiems už pasisakymus. Sudėtinga yra apibendrinti, nes e, iš tiesų nuveikta nemažai. Ir turiu konstatuoti, kad praėjusiais metais visi sutarė dėl to, kad diskusijos dėl politinių reformų, konstitucinių reformų ir kitų reformų būtų šiek tiek atsidėtos į šalį ir būtų susitelkta ties socialinėmis ir ekonominėmis reformomis, kaip uh, siūlė mūsų bičiuliai socialistai. Ir dabar čia minimos tos tautos įsteigėjos, Constituent People, remiantis e, konstitucinę šalies sąrangą. Ir e, Taip pat kalbame apie būtinybę vykdyti politinės ir konstitucinės reformas ir e, ta vizija buvo ilgai šalyje vadovaujamasi ilgą laiką. Palankiai vertinu tai, kad socialistai pagaliau pajudėjo iš aklavėtės ir sutiko, kad ta formuluotė dėl tautų steigėjų būtų įtraukta į dokumentą. Aš ir anksčiau esu pasitelkęs ir minėjęs, kad tik neseniai Richardo Havito minėtą argumentą, pagal kurį negalime tik tai šiame dokumente įtraukti šios nuostatos ir aš ir toliau dėrėdamasi su socialistais apie tai kalbėsiu, nes socialistai dažnai kitose darybose pagėdauja, kad tas pats teiginys būtų kartojamas kitose vietose, taigi aš to nepamiršiu. Būsimose darybose, kalbant apie surinkimų rinkimai susijusius klausimus, tai tikroji problema slypi tame, kad visas iki šiol atliktas darbas šiuo metu yra blokuojamas dėl e, tam tikrų asmeninių prieš priešų. Ir todėl yra švaistamas laikas ir pastangos. Manau, kad Bosnijos ir Hercegovinos atveju, jeigu norime sudaryti įspūdį, kad nuoroda į konstitucinę sąrangą yra neesminės svarbos. Tai e, gali sukelti tam tikrą sumaištį, nes mes negalime nesileisdami į diskusijas dėl e, atskirų etninių grupių minėti šalies konstitucinės sąrangos, nes atinkamos nuostatos yra užfiksuotos šalies konstitucijoje, kur kalbama apie tautas steigėjas. Ir todėl aš nemanau, kad e, paprasta nuoroda į tas tautas steigėjas turėtų reikšti kažkokį tai e, politinio proceso įvilkimą į tautinį rūbą. Taigi, nekantriai dabar lauksiu rytojaus balsavimo rezultatų ir dar kartą noriu pasakyti, kad iš tiesų labai aukštai vertinu visų politinių frakcijų kolegų įdėtas pastangas e, siekiant e, šio kompromiso ir dar kartą noriu pakartoti, ką jau pradžioje sakiau, iš 169 gautų pakeitimų mes sugebėjome 105 įtraukti į kompromisinius pakeitimus, o tai tikrai yra nemažai. Ponas Plenkovičius e, dar pažeidamas taisyklės paprašė žodžio. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti e, e, šį paskutinį aspektą. Visiškai pritariu pranešėjo Redos mintims, tik tai norėčiau replikuoti komisijos atstovui. Mes dedame labai daug pastangų, kad Bosnija ir Hercegovina nuo Deitono pereitų prie Briuselio nuostatų ir aš kaip ir jūs tą kiekvieną dieną darau, tačiau tikrai man būtų įdomiau išgirsti iš jūsų lūpų apie tai, ką komisijos narys uh, Hanas šiandien Saraivą ketina pasakyti, užuot diskutavus apie tas tautas įsteigėjas tiek ilgai taip pat, kurias ir taip minimas šalies konstitucija. Ir taip pat man būtų džiugu išgirsti jūsų žinią apie tai, kad gavote tarybos įgaliojimus e, pradėti atitinkamas e, procedūra susijusias su narystės dėrybomis ir komisija iš tiesų labai daug pastangų yra įdėjusi tam, kad mes dabar pasiektume tą etapą, kurį jau esame pasiekę. Taigi mes tikimės, kad komisija dės ir toliau tas pastangas, kad nuo Daytono būtų perėta prie Bruselio sustarimų ir kad jie būtų naudingi šalies gyventojams. Pirmininkas, e, džiugu, kad mes dabar konstatuojame, kad Daytono sutartis buvo pakankama tam, kad būtų galima baigti karą, tačiau jos nepakanka, kad būtų galima kurti šalies ateitį ir jeigu tarptautinė bendruomenė nepadės Bosnijai ir Hercegovinai perėti prie naujo proceso, tai iš tiesų nelabai didelių galimybių išvelgiu stumtis į priekį siekiant narystės Europos Sąjungoje. Žinome, mes neturėtume sudaryti nepagristų iliuzijų. Turime aiškiai pasakyti, kad ES nebus pasirengusi plėstis, jeigu prieš tai nebus išspręstos tos esminės svarbos problemas, nes jau esame prieėmę dabar per daug šalių, galvodami, kad jų problemos galės būti išspręstos vėlesnių metų. Taip pat noriu dar vieną repliką išsakyti, kad gavau informaciją apie tai, kad e, Izvestija laikraštyje kuris anksčiau buvo vyriausybinis laikraštis, galbūt dar ir šiandien parašyta, kad Europos parlamento delegacija balandžio mėnesį vyks į ekonomikos konferenciją, kuri vyks Kryme. Aš tik tai noriu konstatuoti, kad tai nebus oficiali Europos parlamento delegacija, galbūt atskiri Europos parlamento nariai galės asmeninė iniciatyva ten vykti, tačiau tikrai negali pretenduoti būti Europos parlamento vardu vyksiančią delegaciją. Manau, kad Europos parlamento tinklapyje atitinkamą vietoje mes tą informaciją dar kartą paviešinsime. Jeigu neprieštaraujate, ačiū dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas. Naujoviška prekybos ir investicijų strategija nukreipta į ateitį. Oho, koks pavadinimas. Aš dar niekuomet nemačiau į ateitį nukreiptos praeities strategijos. Safija yra mūsų pranešėja šio klausimu, taigi prašau, jums žodis. Ačiū, pirmininkė, už jūsų tokias nušviečiančias pastabas, e, apšviečiančias. Europos Sąjungos prekybos strategijas tengiamasi taip pat skleisti ir Europos Sąjungos vertybės ir e, e, spalio 14 dieną 2015 metų buvo ir nauja strategija pristatyta atitinkamoje šviesoje. Taigi rengdama nuomonę dėl šio klausimo aš daugiausia dėmesio skyriau e, prekybiniams santykiams iš, išorės politikos kontekste, todėl kiekviena pastraipa atspindi tam tikrą centrinę idėją. Pirmiausiai mes atkreipiame dėmesį būtinybę užtikrinti nuoseklumą tarp es vykdomos politikos ir tarp prekybos politikos siekiant apginti ES propaguojamas vertybės. Be to norėjau atkreipti dėmesį į būtinybę pasirašyti ir įgyvendinti atitinkamus priekybos sutarčių straipsnius, pagal kurios būtina laikytis atitinkamų socialinių ir aplinkosauginių normų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį būtinybę koordinuoti tarpusio veiksmus tarp ES e, institucijų atsakingų už užsienio politiką ir vykdyti šios procesus e, skaidriai. 505 e, pakeitimai buvo iš viso pateikti, mes e, parengėme iš jų 14 kompromisinių pakeitimų, todėl aš tikiuosi, kad politinės frakcijos pritar šiems kompromisiniams pakeitimams ir norėčiau taip pat padėkoti šešėlėms pranešėjams už iki šiol buvusi gerą bendradarbiavimą rengiant šią nuomonę. Ačiū uždėmesi. Pirinkas kalba nesijungęs mikrofoną, vertėjai negirdi. Panseri. Noriu padėkoti už poniai Saifijai už atliktą darbą, rengiant šią šito lygų nuomonės tekstą. Būtina paminėti tarptautinę prekybą, kalbant apie pagrindinių ES vertybių propagavimo ir būtinybę užtikrinti tvarų vystimąsi. Taip pat turime numatyti galimybę Europos parlamentui vertinti pasirašomas prekybinės tartautinės sutartis ir užtikrinti, kad ta informacija būtų prieinamesnė piliečiams pateikėme devynis pasiūlymus dėl pakeitimų, norėjome jais pabrėžti kelis aspektus, pirmiausia, žmogaus teisės, darbo teisės ir daugia šalia aplinką. Kalbant apie žmogaus teisės, mes reikalavome įvardinti jų universalumą ir nedalomumą. Taip pat turime priminti, kad praėjusiu metu kovo parlamentas paragino į visas prekybinės sutartys įtraukti straipsnius dėl žmogaus teisų. Kalbant apie darbo teisės, tai atkreipiame dėmesį į tai, kad būtina laikytis uh, Tarptautinės darbo organizacijos patvirtintų normų ir standartų, bei traukti socialinius partnerius į keitimas informaciją ir į veiksmų koordinavimą su komisija. Taip pat norėjome pabrėžti daugia šalį lygmenį ir užtikrinti mūsų prekybos politikos suderinamumą su, 2000, su tvaraus vystimas iki 2030 metų darbo tvarkė. Taip pat e, būtina laikytis praeis metų gruodį Dohos darybose priimtų nutarimų. Beveik į visus mūsų pageidavimus buvo atsižvelgta ir todėl mes norėtume už tai padėkoti poniai Saifi už tokį konstruktyvų požiūrį į bendrus posėdžius ir, ir taip geras dokumentas susitikimuose su šešiais pranešėjais buvo dar pagerintas. Pirmininkas, aš noriu vieną pastabą sakyti dėl kompromisinių pakeitimų, dėl 13 kompromiso, tai yra ginklų eksporto. Europos parlamentas jau ilgą laiką pageidauja, kad ginklų eksportas privaloma tvarka būtų reglamentuojamas ES lygių atsisakant visų dabar taikomų išimčių, mes reikalavome, kad būtų parengtas ES privalomas ginklų eksporto elgesio kodeksas. Manau, kad tokį reikalavimą turėtume įtraukti į tą 13 kompromisinį pakeitimą. Tai yra, jame turime reikalauti, kad būtų parengtas privalomas ES ginklų eksporto kodeksas. Galbūt pranešėja galėtų atitinkamą nuostatą įtraukti į šį kompromisinį pakeitimą. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori kalbėti, ponas Saifi dar nori tarti žodį. Labai trumpai, ponė pirmininkė, reaguojant į jūsų paskutinį pasiūlymą, aš Manau, kad ta tema yra šiek tiek sudėtinga, tačiau aš manau, kad dar informuosiu Jūs apie tokias galimybės arba ne, ponui Panceri, noriu padėkoti už bendradavimą rengiant šią nuomonę, nes e, socialistų e, frakcijos pateikti pasiūlymai didžiąją dalimi tikrai buvo įtraukti į nuomonės tekstą pirmininkas kalba išjungęs mikrofoną, o kai jį išjungia, sako, kad posėdis baigtas ir sustiksime rytoj per balsavimą.